kad gavau dar vieną pasiūlymą dėl rezoliucijos ir rytoj bus šio klausimo 12 val. balsuojama. Dabar mūsų darbo atvarkėje matytas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl leistinų tam tikrų transporto priemonių matmenų ir masės. Ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį klausimo autoriui ponui Simpsonui kalbėti penkias minutės. Uh, Gerbiamas pirmininkė, uh, transporto ir turizmo komiteto vardu prašiau, kad vyktų diskusijos dėl uh, transporto priemonių matmenų ir masės. Šiandieną keliamas klausimas žodžiu yra susijęs su um, tuo, ar komisija turi teisę vienašališkai peržiūrėti E, klausimus susijusius su ilgesniais sunkvežimiais, e, neįtraukiant į šį procesą Europos parlamento. Aš laikausi nuomonės, kad e, šis klausimas yra susijęs su saugos keliuose klausimu ir atitinkami poveikio vertinimai nebuvo atlikti. Kalbant apie ilgesnius ir E, sunkesnius sunkvežimus, tai transporto komitetas laikosi nuomonės, kad e, darant pakeitimus direktyvoje turėtų būti taikomas e, bendro sprendimo procedūros metu. Komisija vienišališkai negali priimti sprendimų dėl pakeitimų. Nesižvelgdama į kitų institucijų nuomonę. Uh, Anksčiau esame sakę, kad e, nuostatų dėl ilgesnių ir sunkesnių sunkvežimių e, peržiūrimas e, turi vykti įtraukiant į Europos parlamentą. Tačiau komisija dėja pasielgė kitaip. Mane, kad pateikdama pasiūlymus direktyvai užtikrins, kad Europos parlamentas na, jų nepastebės, tačiau mes tuos pakeitimus e, pastebėjome. Ir sureagavome. E, komisija, e, gal pagalvojusi kelis mėnesius, pasakė, kad na, tas pakeitimas yra daugiau toks direktyvos aiškinimas vienapusiškas išaiškinimas. Tačiau uh, Jose Manuelis Barosas E, parašė laišką Europos parlamento pirmininkui, e, kuriame sako, kad na, direktyva turėtų būti peržiūrėta, e, užtikrinant didesnį juridinį skaidrumą. Mes laikomės nuomonės, kad dabartinė direktyva yra neaiški ir dėl tos priežasties turi būti panaikinti visi neiškumai. Turi būti peržiūrėta E, direktyvą, kuria yra reglamentuojami ilgesnių ir sunkesnių sunkvežimių klausimai. E, komisija, mano, ketina taip pateikti direktyvos pakeitimo pasiūlymą. Tačiau aš norėčiau sužinoti, ką ketina daryti komisija. Ar pateikdama komisijos uh, pateikdama pakeitimus, ji įtrauks į e, teisėkuros procesą Europos parlamentą pagal bendro sprendimo procedūrą. Direktyvoje yra reikalingas aiškumas, taip pat reikalingas aiškumas ir bendradarbiaujant su komisija. E, dabartinė situacija yra netenkinama e, susidarėsi tikrai labai chaotiška situacija, Ir dabar Europos parlamentas turi suvaidinti savo vaidmenį, kaip numatyta ES sutartyse. Much, uh, Ačiū kolegai Simpson, Simpson ir dabar žodis komisijos vicepirmininkui ponui Kalas. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Komisija norėtų padėkoti gerbėmiems transporto komiteto nariams už jų pastangas toliau tęsti diskusiją dėl direktyvos. devyni šeši penki trys peržiūros, kur kalbam apie leistinus e, ilgesnių ir sunkesnių sunkvežimių matmenis ir masę. Patikslinimo reikėjo dėl kai kurių dalykų. Komisija dabar jau baigė direktyvos teksto peržiūrą ir galima tikėtis, kad tekstas bus pateiktas per ateinančius kelis mėnesius ir bus pritaikyta įprastinė teisėjai kuros procedūra. Reikės e, padaryti kai kurios direktyvos pakeitimus tam, kad būtų prisiderinta prie susidariusių aplinkybių ir e, situacijos transporto e, rinkoje. Tokie pakeitimai duos reikšming, suteiks reikšmingos naudos ir pirmiausia jie skirti tam, kad būtų pagerinta aerodinamika sunkvežimių, numatant e, maksimalų ilgį. Čia nereikėtų pamiršti taip pat ir visų transporto rūšio aktyvaus įtraukimo į transporto sistemą tam, kad būtų galima paskatinti taip pat ir naujų technologijų taikymą, pavyzdžiui, hybridinių variklių didesnį naudojimą ir pagerinti tuo pačiu ir saugumą keliuose. Dėl tarp valstybinių mastų naudojamų ilgesnių sunkvežimių manome, kad kaip tik šiuo aspektu galima tartis per pasiūlytą teisėkuros procedūrą, peržiūrint direktyvą. Taigi visiškai rimtai vertiname transporto komiteto nuomonę šiuo klausimu ir sieksime ją vadovautis. Komisija dėkoja parlamentui už nuolatinės diskusijas tarp abiejų institu, institucijų palaikomas ir tikimės, kad ta diskusija ir toliau gyvybingai bus pratesta po to, kai pateiksime, direkt, kai jau bus patvirtintas direktyvos 9653 tekstas. Ačiū ponui Kalas ir dabar pasisakymai frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu kalbės ponas Bach. Ja, Dank, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos vicepirmininkė Kalasai, jūs daug kartų esate kalbėjęs ir pažadėjęs peržiūrėti direktyvą 9653 dėl leistinų tam tikrų transporto priemonių matmenų ir masės šioje direktyvoje, kaip ką tik minėjote. Be kita ko turėtų būti pateikimi pasiūlymai dėl e, aerodinamikos aspektų, saugumo aspektų, aplinkosauginių aspektų pagerinimo tam, kad e, transporto priemonės būtų pritaikytos prie dabartinių reikalavimų taikomų moderniai technikai. Noriu paklausti, ar komisija imsis konkrečių veiksmų, apie kuriuos kalbama e, žemė mėnesį jūsų ir komisijos pirmininko Baroso pasirašytame laiške, e, kuriame buvo pažadėta užtikrinti teisinį aiškumą dėl vadinamųjų <clears throat> didžiulių matmenų e, vilkikų nes kai kurios valstybės narės yra sukaupusios pakankamai daug teigiamos patirties šioje srityje, kitose tos patirties mažiau, o trečios apskritai atsisakė tokias transporto priemonės leisti naudotis problemų kelia daugiausiai kelių infrastruktūra, e, saugumo aspektai, taip pat siekis perkelti transporto srautus iš e, E, sausumos kelių ant e, į geležinkelius. Ir jūs, komisijos nariai, puikiai žinote, kokia yra parlamento pozicija šiuo klausimu. Pageidaučiau, kad komisija kartu su parlamentu parengtų nuoseklius sprendimus, sprendimų pasiūlymus šioje srityje, atsižvelgiant į tai, kad būtina pasinaudoti turimais pajėgumais, tik bendrabiaujant su parlamentu galima parengti priimtiną ir tinkamą teisės aktą ir vienašališki komisijos veiksmai nebus naudingi niekams, nei eismo, niekam, nei eismo dalyviams, nei transporto sektoriui apskritai. Ačiū dabar socialistų demokratų frakcijos vardu, kolega Elka Drau. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos. Turiu pasakyti, kad iš komisijos atsakymo mums netapo aiškiau, ar bus peržiūrėta ši direktyva ar ne. Taigi kilo tam tikrų procedūrinių ir, ir su turiniu susijusių problemų. Pirmiausia, dėl procedūros mūsų ir toliau stebina vienašališkas komisijos interpretavimo pasikeitimas dėl <clears throat> tų didelių matmenų vilkikų, kurie akivaizdžiai neatitinka direktyvos reikalavimams dėl, maitmen, dėl matmenų, dėl leidimo e, šioms transporto priemonėms vilkikams būti naudojamiems Europos Sąjungoje. <clears throat> Anksčiau buvo pasakyta, kad atitinkami leidimai nėra arba nebus išduoti, dabar atrodo, kad paėtis pasikeitė. Parlamentas turi simtis atsakomųjų žingsnių reaguodamas į šią padėtį, tačiau kol kas ir neaišku. Kilo daug neiškumų dėl dabartinės teisinės padėties ir teisės aktų interpretavimo. Mes norime demokratinių diskusijų ir teisės akto pakeitimo. Kitas aspektas susijęs su turiniu. Manome, kad parama dideliems vilkikams prieštarauja mūsų ilgalaikiams tikslams perkelti krovinių srautus iš sausumos kelių į geležinkelius, kitas transporto sritis, todėl siūlome ir raginame jūs atsisakyti šių planų ir susikoncentruoti ties svarbesnėmis sritimis. Ačiū liberalų frakcijos vardu, var kalbės ponė Maisner. Ačiū ponė pirmininkė. Ši direktyva buvo patvirtinta dar tuo metu, kuomet ilgiai vilkikai ne kursavo mūsų keliais, e, todėl buvo nustatyti tinkami matmenų reikalavimai, po to kai kuriuose valstybėse narėse buvo pradėto, pradėti naudoti ilgesni, sunkesni vilkikai, tuomet e, buvo pasakyta, kad išimtiniais atvejais būtų galima leisti valstybėms narėms naudoti šias ilgesnės, sunkesnės transporto priemonėms, taigi būtų įdomu sužinoti, kokia iš tiesų tuo metu buvo teisinė padėtis. Čia dabar kyla klausimas, ar šie ilgesni vilkikai gali kirsti skirų valstybių narių sienas, ar negali. Ir aš čia išvelgiu tam tikrą ideologinę problemą. Aš esu žemutinės Saksonijos, esame ten sukaupę pakankamai daug teigiamos patirties, nes šie ilgesni vilkikai e, nekelia jokios grėsmės e, saugumui keliuose, tačiau reikia atsakyti politinį klausimą, ar jie gali kirsti valstybių sienas ar ne. Iš pradžių komisija teigia, kad jie valstybių sienų kirsti neturėtų ir jeigu taip būtų pasiekta, tuomet reikėtų imtis atitinkamų priemonių, skirti baudas. Dabar komisijos narys Kalas teigia, kad e, E, tokiems e, vilkikams e, turėtų būti steikiama galimybė kirsti valstybių sienas, pavyzdžiui, iš Jungtinės Saksonijos, vykti į Niderlandus ir panašiai. Mes norime ir siekiame, kad bendrovės krovinių gabenimo turėtų aiš, teisinį aiškumą ir uh, aiškiai jums būtų atsakyti klausimą, ar tokie ilgesni sungesni vilkikai gali kirsti arba vykti iš vienos valstybės narės į kitą. Tu minėjai, kad direktyva peržiūrima apeinant parlamentą šiuo metu, reikia pakeisti tą padėtį ir uh, užtikrinti mano minėtą teisinį saugumą. Ačiū kolegai Maisnė, dabar kolega Kramer Žalio frakcijos vardu kalbės. Pone pirmininkai, ponios ir ponai, ponas Adenaueris yra kažkada pasakęs, kad e, jokia pasaulio galybė e, nesutrukdys man tapti protingesniu per naktį. 2010 m. Šeši, kovo 16 d. aš pateikiau klausimą dėl tarpvalstybinių mastų naudojamų e, ilgesnių sunkvežimių ir man buvo atsakyta, kad jeigu komisija numatytų, žinotų apie tokių sunkvežimių naudojimą, ji kaip mat pradėtų uh, E, pažeidimo, direktyvos pažeidimo procedūrą prieš tą valstybę narę. E, tačiau, kai e, buvo pakviesti atstovai komisijos į atitinkamą sustikimą ekspertų, buvo teigiama, kad reikia tiesiog kitaip interpretuoti teisės aktus, kad jokių tokių pažeidimų čia nėra. Taigi pati komisija, komisija kaip starčių sergėtoja, teisės aktų sergėtoja, buvo pasiryžusi pažeisti teisės aktų nuostatas. Taigi tada buvo keliamas klausimas dėl to, ar komisija yra už ar prieš tokių e, sunkvežimių naudojimą. Ir 2012 m. birželio mėnesį komisijos narys e, Kalas atsakė, kad e, iš teisinės perspektyvos žiūrint nėra čia jokių kliūčių e, kylančių, tik tie, kad e, kai kurių e, problemų praktiniam pritaikymę galėtų kilti. Dėl to yra galvojama apie tarpvalstybinių mastų naudojimų ilgesnių sunkvežimių e, reglament, panaudojimo reglamentavimo peržiūrą. Ir iš tikrųjų reikėtų pagaliau atkreipti dėmesį į komisijos pirmininko raginimą savo už transportą atsakingam komisarui toliau nebesimti tokių direktyvą pažeidžiančių e, veiksmų. Mm, bet jis ir toliau to nepaisė ir vėliau sakė, yra pareiškęs, kad vis dėlto peržiūra bus vykdoma. Taigi iš tikrųjų citatą mano minėtą pradžioje galima būtų ir atvirkščiai pateikti. Jokia pasaulio galybė nesutrukdys man per naktį, per naktį tapti kvailesniu. E, pone Krameri, pone Maisner, norėtų Jums pateikti klausimą pagal mėlyną kortelę. Ačiū. Ponas Krameris labai rimtų priekaištų pareiškė komisijos nariui, kalbėjo apie kvailumą, taip pat primetė tai, kad jis e, pažeidė teisės aktus. Man tai atrodo absoliutus absurdas. Mes čia bandome e, dalykiškai diskutuoti, o jūs tai velitės į visiškai nedalykiškus aspektus. Taigi ar galima e, kalbėti apie tokius aspektus? E, reikia pirmiausia kelti klausimą dėl to, ar apskritai valsty, komisijos įgaliojimai E, siekėte, kad ji galėtų spręsti tą klausimą? Galbūt valstybės narės pirmiausia čia turėtų reaguoti. Pone Krameri, aš prieš porą metų labai aiškiai klausiau komisijos nario, ar jis žino, kad tarp valstybinių naudu, mastų naudojami tokie ilgesni sunkvežimiai. Jis tada aiškiai pasakė ne. Tačiau papildė atsakymą, pasakydamas, jog jeigu apie tai žinočiau, valstybės narės paraginčiau mane apie tai informuoti ir jeigu jos tai patvirtins, tuomet paraginsiu jas tą praktiką, tos praktikos nebetaikyti, o jeigu jos nenorės to daryti, tuomet e, kreipsiuosi dėl mm, starties pažeidimo. Taigi komisaras būtent taip kalbėjo, o dabar sako, kad interpretuosiu viską kitaip, į kai ką nebekreipsiu dėmesio, teisės aktus aiškinsiu savaip, man nesvarbu, ką galvoja taryba, ką galvoja parlamentas, darysiu tiesiog taip, kaip aš noriu. Tai neturi nieko bendra su demokratija ir dėl to mm, komitete visos frakcijos vieningai sutarė, kad nesutiks su tokiais veiksmais, netoleruos to, teisės aktų leidėją reikia į visas procedūras įtraukti. Taigi baigite savo nelegalę praktiką, kol viską išsiaiškinsim. Uh, uh, Ačiū kolegai Krameriu, suteiksiu žodį kolegai Leichtfriedui. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Pastaruoju metu jums nelabai sekėsi santykiuose su Europos parlamentu siūlymai dėl oro uostų buvo atmesti, man susidaro kyla įtarimas, kad jūs galvojate, kad jeigu parlamentas nepritars mano pasiūlymams, tai aš apskritai neįtrauksiu jo į vykstančius procesus ir tas pats vyksta, kalbant apie ilgus sunkvežimius, vilkikus, jūs kalbate apie matmenys ir masę, tačiau tai nieko bendro neturi su svarstamų klausimų. Kolega Kramis teisus, jūs e, savavališkai ir vienašališkai pažeidėte galiojančią teisės. Jeigu norite kažką pakeisti, tai privalote pateikti pasiūlymą dėl teisės akto. Jeigu jo nedarote, tai turite jokių iniciatyvų, tokių iniciatyvų nesijimti. Ar jūs norite patekti Europos istoriją kaip komisijos narys, kuris savališkai e, nori pakeisti e, galiojančius teisės aktus. Galbūt jūs e, sąmoningai to nesiekite, tačiau dabar einate tuo keliu. Ačiū, ponai Leichtridui. Dabar, ponė Lichtenberger, komisijos nariai, kuomet klausiausi jūsų įžanginės kalbos atsakymą į pono Simpsono klausimą, jūs pabrėžėte <clears throat> puikiai suvokite, koks opus yra šis klausimas. Veikiausiai jūs to nelabai suvokite, vertindami pastarų mėnesių įvykius, darome išvadą, kad jums labai svarbu vieno ekonomikos sektoriaus sėkmė. Labai atidžiai jūsų klausiausi, kuomet kalbėjote apie aerodinaminės formas, matmenis ir masę, kurią būtina pritaikyti. Jūs norite E, nustatyti e, tokias aukščiausias masės ribas, kad nebūtų galima perkrauti vilkikų ir kad geležinkelis negalėtų konkuruoti su e, kelių transportu. Ar paklausti, ar atliksite tikrą poveikio įvertinimą, kuriame būtų atsižvelgiama taip pat ir į papildomas išlaidas visam viešam sektoriu, jeigu šie ilgiai vilkikai būtų pradėti naudoti e, mūsų gatvėse. Alpių regionas tam priešinsis, galiu e, Jums tą garantuoti. Pone Tikaus, teikime žodį. Mr. Commissioner, komisija šią reiterat. Gerbamas pirmininkė, Komisija ne vieną kartą pasakė, kad e, ketina pakeisti 96 metų 53 direktyvą, e, kuri yra taikoma e, sunkvežimiams. Čia yra numatomi jų maksimalus išmatavimai, taip pat ir sunkvežimių svoris. E, Europos parlamentas ir taryba turėtų, aišku, turėti teisę pasisakyti šiuo klausimu. E, šiuo metu yra peržiūrimas taip pat ir skaitmeninių tachografų e, klausimas kurio atžvilgiu Europos parlamentas pateikė pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl sensorių. Tokiu atveju būtų galima rinkti labai, surinkti labai daug informacijos apie krovinio pakrovimą ir iškrovimą. Ir komisija pasakė, kad tokį e, pasiūlymą galima įtraukti į 96 metų 53 direktyvą. Taigi, komisarė, norėčiau sužinoti, ar į 53 direktyvą bus įtrauktas tas svorio censorius ar ne. Ačiū poniai Tikau. Dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Herr Kommissar. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Po devinių savaičių, štai šiandien po piet, sulaukiau atsakymo į savo klausimą pagal 117 darbo tvarkos taisyklę. E, Komisija iš tikrųjų tam skiriama šešios savaitės, na bet tiek to. Ir tam atsakymė jūs aiškiai pasakote, gerbiamas komisijos nary, kad e, ir toliau laikysitės savo Ir aš turiu pasakyti, kad tokia procedūra mums yra nepriimtina, nes tai iš esmės um, kelia grėsmę valdžių pasidalymo principui. Tikiuosi, kad uh, pagaliau jūs uh, vis dėlto vadovausitės um, įprastinė teisėkuros procedūra, pagal kurią turėtų būti peržiūrima 96 metų 53 direktyva Ir peržiūrint, reikia įtraukti ir tarp valstybinius klausimus, e, nes šiuo metu jūs to daryti, kiek suprantame, neketinate. Taigi supraskite tai, kad tikrai jums nepavyks eiti toliau šiuo keliu. Ačiū. Kolega Krameris norėtų pagal Milinos kortelės principą pateikti jums klausimą. Noriu pono Ertugo paklausti, ar jis žino apie tokius atvejus, kai tarp valstybinių mastų yra naudojami ilgesni, sunkesni sunkvežimiai ir ar iš tiesų e, komisijos nario paprašytų pasisakyti, pareikšti savo poziciją dėl tokios net neteisėtos praktikos ES. Ačiū kolegai Krameriui. Svarbus klausimas. Ir iš tiesų, kiek mes žinome, tokie didžiuliai sunkvežimiai, pavyzdžiui, važinėja tarp Danijos ir Vokietijos. Taigi klausimas komisijos nariui. Ką galvojate kaip komisijos sergėtojas daryti? Ar ketinate pradėti stoties pažydimo procedūrą prieš šias šalis? Ačiū kolegai už e, pasufleravimą. Ačiū kolegai Ertuk. Pone Ajala Sender paprašė žodžio pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pritarti rašau nepasitenkinimą, kaip ir kolegos, dėl tos sumaišties, kurią jūs įnešėte, pana komisijos narė, Parlamente nedažnai tokiu atveju pasitaiko. Katalonijoje šiuo metu, pavyzdžiui, galioja e, svorio masės reikalavimas 44 tonų, tačiau interpretavimas yra pakankamai neaiškus šios nuostatos, nežinau, ar atsižvelgiama į įvairius saugumo keliuose aspektus ir reikalavimus, todėl būtina nedėlsinti įsiaiškinti e, bendrąją padėtį tam, kad valstybės narėse sumaištis dar labiau nepadidėtų. Ačiū kolegai Alas Sander, žodis komisijos nariai Kalasi. Ačiū. Gerbėmi parlamento nariai. Norėčiau tik pasikartoti, kad sumaištis tikrai nėra tokia didelė, diskutavome jau ne kartą šiais klausimais ir komisija tikrai neketina uh, leisti šiems e, prailgintiems vilkikams e, būti naudojamiems visoje Europos Sąjungoje. Aš todėl laikausi nuomonės, kad valstybės narės privalo priimti atitinkamus sprendimus, jeigu valstybės narės leidžia šios vilkikus naudoti, kaip pavyzdžiui, šiaurės šalis, tai jie gali būti naudojami, jeigu kitose šalise gyventojams tai nepatinka, vyriausybės gali priimti atitinkamus draudimus juos naudoti, patvirtinti. Tai yra vienintelis manomas būdas spręsti šį klausimą. Mes jokių leidimų nesuteikėme ir neketiname leisti naudoti šios e, ilgesnius ir sunkesnius vilkikus visose valstybėse narėse. Šiuo negaliu nepaminėti teigiamų pokyčių susijusių su matmenimis ir mase, siekiant, um, kad uh, vilkikai uh, būtų taupesni ir mažiau kenktų aplinkai. Kaip žinote, kai kuriuose valstybės narėse šios ilgesnius, sunkesnius uh, vilkikus leidžiama naudoti, skaitant kai kurias Vokietijos federalinės žemės. Turime įvairios informacijos um, pagal vieną informacijos šaltinį poveikio vertimas buvo atliktas ir ponas Bachas minėjo, kad <clears throat> atsakymai iš šios užduodamus klausimus gali būti gaunami įvairūs. Kur kilo daugiausiai problemų ir e, svarstančius klausimus turiu pripažinti, kad buvo padaryta klaida, teikiant atsakymą dėl į paklausimą dėl teisinio interpretavimo. Mes konsultavome su parlamento teisės tarnyba, visi transporto komiteto nariai dalyvavo atitinkamoje diskusijoje, buvo nuspręsta pasitenkinti vien tik tai teisiniu išaiškinimu tokiu, kad tie valstybės narės leidžia naudoti ilgesnius, sunkesnius vilkikus, jie gali kirsti ir tų valstybių sieną, esant atitinkamoms sąlygoms, laikantis atitinkamų reikalavimų. Puikiai suprantu, kad e, ši nuostata gali būti įvairiai interpretuojama ir sutinku, kad e, padarėme klaidą šią srityje. Savame suprantama, kad e, būtina laikytis galiojančios direktyvos nuostatų ir dabar turime galimybę direktyvą peržiūrėti. Manome, kad e, svarstant direktyvos pakeitimus parlamentas pasinaudos visapusiškai savo turimomis galiomis, teikiant pakeitimus, juos varstant ir balsuojant už juos ar prieš juos. Ir būtent Europos parlamentas, transporto komiteto nariai dabar gali suformuoti parlamento nuomonę ir poziciją dėl galimybių šiems vilkikams kirsti valstybės sienas. Mūsų teisės tarnybos pozicija yra tokia, kad tie valstybės narės leidžia savo teritoriją naudoti ilgesnius, sunkesnius vilkikus, tai jiems turi būti leista kirsti ir šių valstybių sienas dėl svorio matuoklių. Jie kainuoja pakankamai brangiai ir todėl apie juos nekalbama šioje direktyvoje. Mes skatiname naudoti šios matuoklius vadovaujantis e, savanoriškumo principu. Ten galiu pridurti, kad nebuvo pradėta nei viena direktyvos pažeidimo procedūra nei per vieną, nei prieš vieną valstybės narę, valstybę narę, kuri leidžia kirsti šiems ilgesniems ilgesniems vilkikams savo valstybės sienas. Ačiū uždėmesi. Irmi kolegos, diskusijos šio klausimo baigtos. Manau, kad e, po posėdžio dar komisijos narys yra pasirengęs pasikeisti su jumis nuomonėmis, jeigu to pagėdautumėte. Dėkuoju visiems už dalyvavimą diskusijoje. Noriu pranešti, kad plenarinė sesija pratęsime rytoj 9 val. ryto. Linkiu visiems gerų vakarų.